svarstymų. Jasenko Selimovičiaus pranešimas dėl gyvūnų sveikatos. Žodis pranešėjui. Ponui Selimovičiui. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjom už puikiai atliktą darbą. Šis teisės aktas sudėtingas, platus, reikėjo e, plačios paramos, reikėjo žinių ir be to nebūtume pasiekę tokių gerų rezultatų. Tada ačiū, ačiū Europos komisijai, e, Komisija taip pat pademonstravo ekspertų žinias, lankstumą dėrybose, norėčiau Jums už tai padėkoti. Ypač norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Latvijai. Ačiū jai už atsidėjimą šiam konkrečiam klausimui. Iš tiesų, tai buvo puikia galimybė pasiekti susitarimą, kuris labai netgi primtinas Europos parlamentui. Koksgi būtų rezultatas? Tai pirmas ES teisės aktas, kuriame kalbama apie ryšį tarp gyvūnų sveikatos, žmonių sveikatos ir gyvūnų gerovės. Ir visa tai pagal e, principą viena sveikata užkrečiamos e, lygos reglamentojamos teisės aktuose. Žinome, kad tai turi įtakos e, taip pat ir žmonių sveikatai, ne tik gyvūnus. Tad e, pat pasakytina apie E, atsparumą antibiotikams. Ir dabar turime teisės aktą, kuriame, kuriame kalbam apie visus tos dalykus. Ir dabar turime kur kas geresnės priemonės, kad galėtumėm kovoti su bet kokiom lygom, kurios galėtų e, kilti ateityje ir visų pirma, aišku, užkirsti tam kelią. Šiame e, teisės akte kalbame apie ūkininkus, apie visus, kurie dirba su gyvūnais, kad jie laikytųsi gerų ūkininkavimo principą ir aišku, kalbant apie veterinarius vaistus, jie turi būti naudojami e, pagristai, kitaip tariant, e, ateityje bus sudėtingiau užmaskuoti prastą ūkininkavimą, naudojant antibiotikus iš tiesų, taip pat kalbama teisės akte apie e, benamius šunis, nacionalinės institucijos turėtų užkirsti kelią lygų pritimui per benamius gyvūnus ir iš tiesų jos turimtas priemonių, bet taip pat užtikrinti, kad gyvūnai nekentėtų ir e, asmenys atsakingi už gyvūnus turės registruotis ir kaip e, tik tai todėl komisija įgaliota e, patvirtinti registracijos taisyklės, jeigu to prireiktų ateityje. Be to, E, dar yra labai sudėtingas horizontalus klausimas susijęs su gyvendinimo ir deleguotaisiais aktais. Europos parlamentas ir e, toliau turi kontrolę tokių svarbių klausimų, kaip pavyzdžiui, lygų sąrašas. Tai reglamentos e, gyvūnų gerovės teisės aktai, o techninius klausimus e, spręs techniniai e, komitetai. Šis teisės aktas svarbu žingsnis į priekį, kad galėtumėm kovoti su atsparumu e, antibiotikams ir žmonių ir gyvūnų. 29 skyriai skirti tiem visiems klausimam. Anksčiau tai viskas buvo 29 skiriai teisės aktai, dabar tai yra vienas teisės aktas ir tai puikus pavyzdys, kad iš tiesų galima supaprastinti ES gyvūnų gerovės uh, teisės aktus. Mano pirmtakė, pane Palsen, labai daug dirbo šio klausimu ir aš džiaugiuosi galimybę pabaigti jos darbą. Dabar jau turime vieningą nuomonę Žemės ūkio komitete, remiama šitas teisės aktas ir tikiuosi, kad ir visas Europos parlamentas rytoj pritars šiam. Ačiū. Toliau Europos komisijos vardu komisijos narys Andriukaitis. Um, Ačiū. Gerbiami kolegos, man didelė garbė kreiptis į Jūs, kadangi sėkmingai baigėme darbą dėl užkrečiamų gyvūnų lygų. Dažniau šitas dokumentas yra vadinamas gyvūnų sveikatos dokumentu. Šitas dokumentas iš tiesų yra didžiulio Europos parlamento, tarybos ir komisijos darbo pastangų rezultatas Ir šitas rezultatas, mano įsitikinimu, yra sveikintinas visoms trims institucijoms. Mes visi bendrai sutarėme, kokia svarbi yra gyvūnų sveikata ir koks yra jos ryšys su žmonių sveikata. Mes pripažįstame, kad gyvūnų lygų protrukiai ir netgi krizės kars nuo karto neišvengiamai kils. Ir todėl mes turime pasirūpinti, kad būtume kaip galima geriau tam pasiruošę. Pasiruošę viskam, kad neš ateitis kad ir kokia lyga pasireikštų. Gera gyvūnų sveikata prisideda ir prie sėkmingo žemės ūkio ir akvakultūros. Taip pat nuo to stiprėja mūsų konkurencingumas tarptautinėse rinkose. Ir mums reikia todėl patikimos sistemos kovoti su perdodomis lygo, gyvūnų lygomis. Tokiu būdu galėtume sukurti konkurencingesnę ir saugesnę aplinką žemės ūkių ir akvakultūros sektoriui. Šiame dokumente yra aiškiau įvardytos visų atsakomybės - ūkininkų, veterinarų, kitų profesionalų, taip pat ir kompetitingų institucijų. Taip pat bus pagerintas mūsų atsakas į perdodamų gyvūnų lygų protrukius ir taip pat bus sumažinta našta žemės ūkio sektoriui tokiais atvejais ir taip pat vienodai e, padės geriau vertinti e, riziką. Ir iš tiesų įvairios e, gyvūnų sveikata tampa vis svarbesnė, pavyzdžiui, kai rengėme dokumentą dėl atsparumo antibiotikams. Svarbiausia yra įgyvendinti 2017-2013 metų gyvūnų sveikatos tikslus, tą darbą gyventi ne visada buvo lengva, bet rezultatai neblogi. Ir nauja programa yra labai gerai apgalvota ir ją aptarėme su visomis interesuotomis pusėmis. Ir todėl su viltimi ir dideliais lūkesčiais laukiu šio dokumento įgyvendinimo. Mūsų darbas be abejo tęsis rengiant deleguotosius ir įgyvendinimo aktus bei praktiškai įgyvendinant naujasias taisyklės, dėl kurių susitarėme. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, esu dėkingas Europos parlamentui už jo labai svarbų indėlį, sunku darbą ir konstruktyvų požiūrį. Viso šio dokumento rengimo kelio metu. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Palsen, už puikų pasiekimą derantis politinėse darybose. Poniai Salimovič, dėkoju už tai, kad ji palaikė ponę Palsen ir kad padėjo šitam dokumentui pasiekti dabartinį etapą. Dėkoju taip pat šešėliams pranešėjams ir dabartinėje kadencijoje dirbantiems ir praėjusioje kadencijoje dirbusiems, taip pat jų komandoms, už jų nuolatinės pastangas. Labai tikiuosi, kad dabar jau galėsime žengti paskutinį žingsnį, kad šitas svarbus dokumentas būtų sėkmingai užbaigtas ir patvirtintas. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė. E, dabar e, pasisakys politinių frakcijų atstovai. Visų pirma, EPP vardu kalbės ponas Des. Dank, Herr Präsident. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams ir jums, ponė komisarė Andriukaitė. E, taip pat norėčiau padėka, padėkoti pirmininkavusiai Latvijai už e, šio teisės akto parengimą. Šitas naujas reglamentas pakeis 50 e, dabar egzistuojančių teisės aktų E, apibendrins juos ir tuo pačiu supaprastins e, valdymą ir administravimą dėl įvairių kompromisų ir e, per kuriuos buvo apibendrinti šimtai pakeitimų. Žemės ūkio komitete pavyko sutarti dėl kompromiso, dėl gyvūnų sveikatos ir veiksmingas E, pranešimų, ataskaitų tiekimas tarp valstybių narių ir taip pat tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių tai turėtų ateityje būti geriau užtikrintas. Mums e, Europos parlamentui buvo labai svarbu, kad būtų e, parengti kriterijai dėl gyvūnų epidemijų ir kad tie kriterijai atsispindėtų pagrindiniuose teisės aktuose. E, taip pat rengiant epidemijų ir lygų sąrašus reikia nepamiršti taip pat ir jų aktualizavimo. E, taip pat mes manome, kad šitas reglamentas prisidės taip pat ir prie geresnės žmonių sveikatos. E, mano frakcija didžiaja balsų dauguma pritars šiam, šiai rekomendacijai ir aš manau, ponė komisarė, kad jūs pasirūpinsite tuo, kad e, būtų tinkamai gyvendinta šis teisės aktas. Dėkoju toliau Alde frakcijų, e, e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės ponė Džiufrida. Grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Per pastaruosius metus mes patyrėme daug įvairių tokių krizinių situacijų e, dėl gyvūnų lygų, kurios buvo e, perneštos žmonėms. E, ir manau, tai, kas atsispindėjo žiniasklaidoje, aš tai sekiau, bet taip pat reikia nepamiršti ir kitų užkrečiamų lygų, kurios vaidina svarbu vaidmenį, kalbant apie gyvūnų epidemijas. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir e, poniai Paulsen, kuri net pakeitė savo įgaliojimus. Manau, kad mūsų frakcija tai e, sutarė dėl šio pranešimo. E, mums svarbus du aspektai. Visų pirma, mes dabar juodo ant balto turime. Parašta, kad gyvūnų sveikata priklauso nuo jų gerovės, nuo e, tos tų sąlygų, kuriomis jie laikomi. E, gyvūnas, kuris yra kankinamas, jis niekada negali būti sveikas. 13 straipsnėje yra kalbama apie tai, kad gyvūnai yra e, būdybės, e, kurios e, taip pat kenčia ir jų kančia, kančiai reikia užkirsti, užkirsti kelią, todėl yra labai svarbu, kad atitinkamai būtų laikomi gyvūnai. Toliau prevencija. Reikia, kalbėti apie geresnę kovą su gyvūnų e, epidemijomis e, ir e, joms reiktų bandyti užkirsti kelią būtent per prevencinės priemonės. Ir čia yra labai svarbu kalbėti apie tuos, kurie rūpinasi gyvūnais. Yra labai svarbu, kad būtų e, sukurtos vieningos e, teisinės sąlygos. Anksčiau buvo virš 40 teisės aktų iš skirtingų metų, kurie e, iš dalies kartodavo vienas kitą. Manau, kad dabar mes pagerinsime situaciją Europos Sąjungoje, nes dabar kartais mes matome kai kur tokias praktikas, kurios taip pat priliksta kankinimui gyvūnų ir apie tai nieks nešneka. Dėkoju. Pone, pone Džiufrida, toliau ECR frakcijos vardu kalbės ponas Vojčiakovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui E, prieš tai buvo ponia Paulsen, dabar ponas Selimovič, e, pranešėjim tikrai puikiai padirbėjo, mes čia kalbame apie reglamentą, kuris yra ypatingos svarbos ES, mes kalbame apie gyvūnų sveikatą ir gyvūnų gerovę. Tai yra svarbu ne tik gyvūnams, bet e, tai yra labai svarbu ir žmogaus sveikatai šešėlinis pranešėjas iš EKR frakcijos, esu aš ir aš esu e, labai patenkintas, kad buvo atsižvelgta į daug įvairių aspektų ir kad buvo pakeistas požiūris į e, gyvūnų e, sau, gerovę ir, ir saugą ir apie taip pat e, buvo pakeistas požiūris dėl gyvūnų laikymo namuose. Manau, kad mes turime eiti ir toliau. Europos Sąjunga e, turėtų taip pat prisimti e, kompetencijas e, dėl to, kad e, e, benamiai, beglobiai gyvūnai, kad su jais būtų elgiamasi humaniškiau. Čia taip pat reikia imtis atitinkamų priemonių ir aš siūlyčiau imtis tų priemonių. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu kalbės ponas Hutema. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. atsparumas antibiotikams yra klausimas, kuris dažnai nepakankamai e, vertinamas. E, dabar yra karta, e, kuomet tas atsparumas sudaro 67 procentus ir nuo 70-mečio nebuvo išrastas joks naujas antibiotikas. Tai manau, kad mes turime keisti požiūrį imtis kažkokių tai priemonių ir labai gerai, kad e, pirmininkaujant ES valstybė Niderlandai e, pasakė, kad tai yra vienas iš jos prioritetų ir kad e, yra kalbama apie vieną požiūrį į gyvūnų gerovę. Manau, kad tai yra e, teigiamas e, žingsnis ir yra labai svarbu, kad būtų atitinkamos teisiškai saistančios taisyklės, pagal kurias būtų skiriami antibiotikai, nes atsparumas antibiotikams yra e, labai svarbi problema. Čia taip pat yra svarbus ir finansinis aspektas ir negali būti taip, kad viena šalis investuos į tai, o kita nieko nedarys. Mums reikia e, lygiai teisės konke, kon, konkurencijos ir taip pat mes turime e, kovoti su šia problema nuo jos šaknų. Ir Niderlandai yra E, pirmaujanti šalis e, kovoje su atsparumo antibiotikams ir tikiuosi, kad visa ES bandys taip pat daryti tą patį. Dėkoju. Dabar GUNGL frakcijos vardu pasisakys ponas Ek. Dėkoju, ponė pirmininkė, savo frakcijos vardu. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponai Selimovič ir poniai Pausen. E, e, reiktų pasidžiaugti, kad pirmame straipsnėje yra kalbama apie tai, kad reikia sukelti mažiau skausmo ir kančių gyvūnams. Toliau kitas pozityvus aspektas yra e, privalomas registravimas visiems profesionaliems gyvūnų augintojams ir pardavėjams. Tai yra e, labai svarbu dėl to, kad e, pagaliau bus suvaldytas tas, e, suvaldyta ta nelegali veikla, kuri e, suteikia labai daug kančių gyvūnų. E, gyvūnams. Pavyzdžiui, e, dažnai nelegaliai yra išvedami šuniukai ir jie, ir jie e, platina tam tikras ligas, e, tam tikras infekcijas. Ir tai yra susiję taip pat su atitinkamu epidemijų plitimu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šitas pasiūlymas dėja ne ne visai atitinka gyvūnų gerovės principus, nors jis pabrėžia gyvūnų gerovės ir gyvūnų sveikatos aspe, aspe, aspektus, tačiau e, mes manome, kad komisija turėtų pateikti esminį pagrindų teisės aktą dėl gyvūnų sveikatos. Mes čia kalbame ne apie kažkokius produktus, bet apie gyvus organizmus. Mano frakcijai taip pat yra labai svarbus apibrėžimas laukinių ir naminių gyvūnų. Tai yra probleminis klausimas, nes pagal šį apibrėžimą e, beglobiai šunys, pavyzdžiui, laikomi laukiniais gyvūnais. Tai taip pat irgi e, yra problema. Ir e, kita vertus nepakankama e, priežiūra beglobių gyvūnų, ypač Rumunija, taip pat veda prie įvairių epidemijų. Dėkoju, toliau žaliųjų frakcijos vardu pasisakys ponas Ropė. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, naudodamasis progą noriu Jums padėkoti už atliekamą darbą šitoje srityje. taipogi noriu padėkoti pranešėjui už gerai atrinktą pranešimą. nors aptariamas teisės akto projektas yra tik rėminis reguliacinis dokumentas jame deramai atsispindi pagrindiniai gyvūnų sveikatos užtikrinimo ir ligų prevencijos klausimai. mes remiame juo nustatomus tikslus apsaugoti gyvūnus ne tik nuo ligų bet ir nuo streso ir skausmo palaikome juo nustatomą gyvūnų ligų kategorizavimo sistemą profesinių žinių reikalavimus gyvūnų augintojams. kartu noriu paraginti kolegas atkreipti dėmesį į struktūrines aplinkybes kurios gali sustiprinti net ir geriausių gyvūnų gerovės užtikrinimo siekių efektyvumą. omenyje turiu katastrofiškai smukusias ir toliau smunkančias gyvulių augintojų pajamas pavyzdžiui mažėjančios pieno gamintojų ir kiaulių augintojų pajamos neleidžia ūkininkams investuoti reikiamų lėšų į galvijų sveikatingumo ir pilnavertį šėrimą. mano turimais duomenimis bent keliose valstybėse narėse jau antrus metus pieninės karvės yra šeriamos nepakankamai kokybiškais pašarais. tai reiškia kad ūkininkai paprasčiausiai nebegali įsigyti reikalingų maistinių priedų vitaminų ir vaistų ir taip dėl ekonominių priežasčių atsiranda sąlygos plisti gyvūnų ligoms. todėl noriu paraginti kolegas balsuoti už šį pateiktą pranešimą. kartu prašau nepamiršti kad neišsprendę ekonominių priežasčių dėl kurių ūkininkai negali įsigyti reikiamų preparatų gyvūnų sveikatos apsaugai mes negalėsime pasiekti kad europos sąjungos gyvūnai būtų sveiki. ačiū toliau enf frakcijos vardu filip loazo pusantros minutės ačiū pirmininkė pranešime kalbama apie gyvūnų gerovę, gerovę kuri nėra užtikrama kai kurių skirdyklų praktika e, neįtraukta čia, todėl reikia e, atsižvelgti ir tokius dalykus. Reikia, kad jų gerovė būtų saugoma visoje grandinėje. Tai yra susiję ir su žmonių sveikata. Nes e, gyvūnų lygos, stresas, blogas elgesys su gyvūnais leidžia plisti tokiams e, infekcijams kaip ekolija ar salmonelės. Todėl e, reikia rūpintis ne tik jų auginimu, bet ir transportavimu ir skirdimu. Ir e, reikia griežtesnių reikalavimų ir įpareigojimų apsvaiginant ir ženklinant gyvūdus. Nes tai, kad gyvūnas kankinasi mirdamas kelias minutės, tai aišku, neprisideda prie jo gerovės. Kai gyvūnų gerpė tiesiog perpjaunama, e, pakliūna įvairios bakterijos į jų kraują, taip pat, todėl aš reikalauju, kad komisija imtųsi reikalingų žingsnių, kad būtų užbaigta su tomis netoleruotinomis praktikomis, e, kurios vyrauja daugelėje skirdyklų. Reikėjo jas uždrausti ateityje. Labai ačiū. Toliau Diana Dots. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už darbą rengiant šį uh, gana didelį pranešimą. Aš Džiaugiuosi, kad čia pabrėžiam gyvūnų sveikatą ir, aišku, galiausiai vartotojų apsauga visoje Europoje. Tačiau mums reikia daugiau mokslinių duomenų, kai kalbama apie antimikrobinį atsparumą, jo priežastis. Turime užtikrinti, kad ūkininkai gautų tinkamas priemonės užkertant lygoms kelią ir jas gydant, labai svarbu, kad nei gyvūnų gerovė, nei gamybos efektyvumas nebūtų, ne, nebūtų sumenkinti dėl tokių teisės aktų. E, dėl šios peržiūros gyvendinimo, tai visos valstybės narės turi reikalavimų laikytis vienodai. Britų ūkininkams reikia vienodų žaidimo sąlygų. Na, galima tikėtis, kad, būtų, kad bus galima konkuruoti dviejų lygių Europoje. E, kai vieni e, laikysis griežtesnių reikalavimų, o kiti ne. Ačiū. Ačiū. Toliau pana Ester Rans Garcia. Prašom. Muchas gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Antruoju skaitimu mes tikimės patvirtinti šitą dokumentą ir po to balsuoti dėl jo. Taip pat turime ir praėjusios kadencijos pranešimą šiuo klausimu, tačiau dabar jau komisijai yra suteikta daugiau veiksmų laisvės, kovojant su įvairiomis gyvūnų lygomis. Dabar saugumo yra daugiau, veterinarams yra suteikiama daugiau vaidmens, siekiant užkardinti įvairias lygas ir taip pat siekiant kovoti su antimikrobiniu atsparumu. Komisija savo pasisakymę teigia, kad negalima suvaldyti visų gyvūnų e, lygų. Tačiau vis dėlto, jeigu mes būsim labiau organizuoti, kuo labiau pasiruošime, tuo sėkmingesnės mūs, mūsų pastangos ir nuostoliai bus mažesni. Taigi mes galėsime padėti ir gyvūnams, ir mūsų ekonomikai. Dėkoju visiems, kas prisidėjo prie šio pranešimo rengimo, dėkoju šešiems pranešėjams, dėkoju taip pat ir komisijai. Uh, Ar jūs atsakysite į kolegos Zanį mėlynosios kortelės klausimą? Madama? Yes. Mr. Sunny, take a floor, please. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő! Ačiū pirmininkė. Pone deputatė, aš manyčiau, kad dabartinis teisės aktas turi pakankamai daug pranašumų ir privalumų. Jūs kalbėjote apie lankstumą, tačiau vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad kai kuriuose valstybėse narėse gyvūnų gerovės apsaugos sistema yra decentralizuota ir todėl bendros europinės pastangos kartais yra tiesiog neįmanomos. Ar jūs ne, neižvelgėte čia kokio nors pavojaus? Tai jūs svarbiausia precisamente yo querido colega provengo de uno de los. aš gerbiamas kolega esu iš vienos labiausiai decentralizuotų europos sąjungos e, valstybių narių ispanijos ir dėl decentralizacijos mums nekyla problemų svarbiausia yra organizavimas geras jeigu e, grandinė visa bus gerai organizuota nebus jokių problemų ir mūsų vyriausybė taip pat siekia įdėkti gyvybingą e, pro, sistemą, kuri leistų greitai kovoti su lygomis, kai kuriais, pavyzdžiui, atvejais, kai pasireiškia lygos. Ir mes turime būtent e, greitai reaguoti į visas ypatingas situacijas, tokias kaip kad pasitaikė Europos Sąjungoje neseniai. E, ne decentralizacija, o bloga organizacija yra problema. Ponas Nikola Kaputo. Grazie Presidente. L'utilizzazione inadeguata di antimicrobi Ačiū pirmininkė. Veterinariniai vaistai. Jų naudojimas taip pat aplinkosaugos tarša tiesiog pakenkė ir gyvūnams, ir jų geroviai. Kitas dalykas yra antibiotinis e, atsparumas. Labai svarbu priimti tokias nuostatas, kad antibiotinis atsparumas būtų įveiktas ir kad antibiotikai būtų e, vartojami taip, kad jie nepadarytų daug žalos. Labai svarbu užtikrinti, kad biotikai mm, gyvūnams būtų skiriami pagal numatytas dozes ir kad būtų labai atsargiai e, išrašomi vaistai, mm, veterinariniai vaistai. Komisija žadėjo pateikti ataskaitą apie antibiotikų vartojimą visos ES mastu ir bus atsižvelgta atskirų valstybių narių patirtį. Dėkuoju. James Nicholson, ačiū pirmininkė. Reglamentas skirtas veterinariams vaistams svarbus, kad būtų užtikrintas e, gyvūnų sveikumas, efektyvumas, viešomenės sveikata, gyvūnų sveikata ir aplinkosauga. Tai yra svarbu. Neseniai susikau savo regiono veterinarijos vyriausių gydytojų Šiaurės Airijoje ir veterinaro asociacijos atstovais, kad aptarčiau e, gyvūnų sveikatos klausimus ir e, būsimas problemas, įskaitant ir antibiotinį atsparumą. Taip pat e, jaučiu tuberkuliozę mano rinkimo apylinkėje. Europos gyvūnų sveikatos teisės aktai konsoliduoja 40 teisės aktų, kurie yra pasenę ir dažnai yra nenuseklus. Ir tai yra visapusiška aplinka užtikrina gyvūnų sveikatą. Ateičiai mums reikia e, šios teisės aktus e, supaprastinti padaryti e, lankščiais valdant susirgymus. Toks supaprastinimas ir teisės aktų harmonizavimas yra puikus geresnio reguliavimo pavyzdys, mažinant biurokratinę naštą Taip pat norėčiau pagirti ir ponę Paulsen, kuri dalyvavo e, rengiant pranešimą. Ji buvo labai vertinga Žemės ūkio komiteto narė, nors dabar jau nebėra jį su mumis. Ir galbūt šis e, pranešimas bus, e, na, pripažinimas to, už ką jį kovojo taip ilgai. Labai ačiū. Toliau Franco Barmaira. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kad ir manęs nebausite, jeigu aš šiek tiek kalbėsiu ilgiau, kaip ir kiti kolegos. 130 tūkstančių tonų tikimasi sušerti antibiotikų iki 30 metų ES mastu įvairiems e, galvėjams. Taigi žemės ūkija reikėtų labai atsargiai, apdairiai elgtis su e, vaistais antibiotikų vartojimas turėtų būti siejamas ir su ES pasirašomomis prekybos sutartimis. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose labai sparčiai didėja įvairiausių vaistinių preparatų vartojimas, be kitako ir antibiotikų vartojimas. Todėl mes turime apsaugoti mūsų vartotojus, jų neturėtume maitinti farmacinėmis kokteiliais teiliais užaugintą mėsą. Dank. Mm. Teraz jest Anapirotis Gorgios e, Eptidėjos. Toliau panas Eptidėjos. Ačiū, pane pirmininkė. Gyvūnų sveikata yra labai artimai susijusi su tuo, ką mes valgome ir e, su tuo, kaip traktuojama, kaip elgiamės su gyvūnais. Todėl ir reikia stebėti gyvūnų pašarų kokybę, kad galima būtų aptikti lygas, jas gydyti ir kad tos lygos nebūtų perduodamas žmonėms valgantiems gyvūnės kilmės produktus, pieną, sūrį, mėsą. Globalizacija ir klimato kaita kelia rimtų pavojų gyvūnų sveikatai ir tuo pačiu ir vartotojų sveikatai. Dėl ES privalo modernizuoti, supaprastinti ir sugriežtinti patikrinimus gyvulinkystės gyvų, gyvūnų importuojami iš trečiųjų šalių srityje, kad būtų užtikrintas produktų saugumas ir būtų saugoma žmonių sveikata. Dar norėčiau pateikti pavyzdį iš savo šalies Graikijos, kurie importuoja dažnai neteisėtai avių ir oškų visiroškas iš Turkijos ir būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Dažnai šie gyvūnai nėra tikrinami ir dėl to jie kelia pavojų tiek gyvūnų, tiek žmonių sveikatai. Tuo tarpu, kai visi Graikijoje užauginami gyvūnai yra sertifikuojami. Ačiū. Toliau Mirjana Petir. Hvala vam lijepo, gospodine eh, predsjedniče. Čestitke. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Selimovičių paregusiai šį pranešimą. Turiu pasakyti, jog e, gyvūnų sveikata yra labai svarbus dalykas, siekiant užtikrinti saugumą ES gyventojams. Mums kelia susirūpinimas dėl atsparumo antivirusiniams vaistams. Pavyzdžiui, tai e, vis didesnė grėsmė e, visuomenės sveikatai ir saugumui. Antibiotikų e, vartojimas reiškia, kad atsiranda e, nauji bakterijų štamai, kurie yra atsparus antibiotikams. Ir antibiotikai dažnai yra žalinga, jeigu per daug vartojama, tai žalinga tiek žmonėms, tiek e, gyvūnams. ES didžiuojasi puikia maisto kokybė, taip pat didžiuojasi aukštais gyvūnų gerovės standartais, kuriuos palaiko ūkininkai. Europos Sąjunga gina šios standartus pagal tarptautinės prekybos taip pat e, normas. Mes turime e, Taip pat nepamiršti, kad reikia labai nuosaikiai, atsargiai vartoti veterinarinius antibiotikus ir reikia detalių išsamių duomenų apie antibiotikų vartojimą valstybėse narėse. Tos priemonės yra būtinos tam, kad galėtume užtikrinti atsargų elgesį ir jeigu norime sumažinti atsparumą antivirusiniams vaistams. Ūkininkai turės Tai išlaikyti e, gerą e, žemės ūkio praktiką, jie toliau vadovautis. E, šis klausimas susijęs ir visuomenės sveikata, nes gyvūnų sveikata, gyvūnų gerovė turi poveikį milijonams žmonių. Ar sutinkate sakyti klausimą pono Lebreton pagal mėlynosios kortelės sistemą? Taip? Ar sutinkate atsakyti? Prašom, misi, ponė Liobreton. Ačiū, kad sutikote atsakyti į mano klausimą. Pone Petir, jūs kalbėjote apie tai, kad labai svarbu kovoti su pernelyg e, dideliu narkotikų vartojimu, bet ar e, žemės ūkio e, politika bendroji neskatina to? nes e, mes dabar matome, kad kūrėsi milžiniškos fermos, atsiranda visa industrija ir dėl to reikia vis e, plačiau vartoti antibiotikus, o tai e, kenkia žmonių sveikatai. Reikėtų galbūt pripažinti tą labai didelę nesėkmę bendrosios žemės ūkio politikos. Prašom atsakyti klausimą. Noriu pasakyti, kad aš e, negaliu sutikti su tuo, ką jūs pasakėte. Ūkininkai skirtingai e, naudoja antibiotikus. Ir aš manau, kad ir toliau jas reikia naudoti taip, kaip e, nusako taisyklės. Reikia ir kalbėti su savo priekybos partneriais apie tai. O mes didžiuojamės e, maistu, kuris pagamintas ES. Mes e, turime e, išmintingai naudoti antibiotikus. Pone Agilira Garcija, labai ačiū gerbiamas pirmininkė. Norėčiau išreikšti savo pasitenkinimą tuo, kad praėjo beveik dviejai metai pirmo svarstymo šio klausimo ir pagaliau mes kalbame apie jį vėl ir tikiuosi, kad rytoj mes patvirtinsime balsavimu šį dokumentą. E, man atrodo, kad šis dokumentas, šis reglamentas bus vienas iš svarbiausių dokumentų e, reformuojant bendrą žemės ūkio politiką. Tai e, turėtų užtikrinti naujas garantijas mūsų galvijų augintojams taip pat uh, užtikrins apsaugą uh, importuotų gaminių. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Paulsen, kurios jau nebėra parlamente, kuri anksčiau dirbo e, su šio klausimu, ir ponui Selimovičiui, kad parengė šį pranešimą. Kalbama apie atsparumą antivirusiniams vaistams, antibiotikams. Tai yra visiems aktuali problema veterinarijos gydytojams taip pat ir kitiems, nes žinome, kad dėl to labai plačiai diskutuojama ir šis teisės aktas turi vieną labai svarbų aspektą, kadangi jisai e, numato tam tikrus prioritetus dėl vaistų skirtų gyvūnams. Dabar Ana Marija Koracabild. Ačiū pirmininkė. Aš e, pritariu naujam teisėkūros projektui. Jau ilgai mes laukiame tokio teisės akto, kadangi antibiotinis atsparumas yra labai pražūtingas ir gyvūnams ir taip pat jisai gali padaryti didelės žalos e, vartotojams. Todėl galvojant apie tai, kad mm, naudojama daug antibiotikų, reikėtų stengtis e, nevartoti tokios skerdenos. Labai svarbu taipogi žinoti, atsekti, kas gyvūnams yra šeriama ir kad būtų galima e, kontroliuoti vaistinių preparatų suvartojimą apskritai. Kolegė, aš norėčiau jūsų paklausti, štai ko. Veterinarijoje yra labai aiški dokumentų ir informavimo prievolė. Jeigu yra daugiau svartojama e, antibiotikų, sakykime, veterinarinėje veterinarinė sistemoje ar daugiau apskaitai antibiotikų svartojama žmogui, kaip Jūs manote? Mes esame susirūpinę per dideliu antibiotikų vartojimu ir e, veterinarijoje, ir humaniškų žmogo, žmogui skirtų vaistų suvartojimo srityje. Labai svarbu, kad mokslinės žinios, kurios yra sukauptos apie antibiotikus, turėtų būtų pritaikytos Tai yra labai svarbu, ypač siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą. Ricardo Serao Santos. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė. Gyvūnų gerovės strategija turėtų padėtų sukontroliuoti uh, įvairiausias epidemijas, kurios kyla nuolat auginant galvijus. Žinoma, antimikrobinis, antibi, antibiotinis atsparumas yra problema, kuri yra svarbi ir gyventojams. Todėl labai svarbu atsižvelgti į tai, kaip vyksta žemės ūkio produkcijos gamyba. Pavyzdžiui, reikia žvelgti ir į gamtinės sąlygas, kadangi gamtinės sąlygos gali padėti plisti įvairiems susirgymams. Bet to reikėtų atsižvelgti į mūsų prekybą su trečiosiomis šalimis. Uh, Paul Branen, ačiū pirmininkė. Gyvūnų sveikatos įstatymas, dėl kurio balsuosime rytoj, uh, reaguoja bent du klausimus, kuriuos dažnai kelia rinkėjai Europos parlamento nariams. Pirmiausia, dėl bendros gyvūnų gerovės didinimo per stipresnės priemonės ir antra, benamių gyvūnų klausimas. Pirmiausia, dėl gyvūnų lygų, kaip ir žmonių lygų, tai jos nepripažįsta sieno. Ir Britanijai tokių e, gyvūnų lygų proveržių pavojus yra toks pat kaip ir kitur, todėl mums reikia europinės sistemos, kad galėtume reaguoti, laikytis bendrų taisyklių e, esant lygų proveržiams. Antras dalykas, e, benamių gyvūnų susirgymų kontrolė yra taip pat svarbus ir reikalauja aiškiai paskirstyti atsakomybę nacionaliniams institucijoms ir taip pat reikalauti žmogiškai elgtis su benamis gyvūnais. Ir e, taip e, padės užtikrinti ir gyvūnų gerovę, ir e, sveikatą. E, tai, bu, tai bus taip pat gyvūnams gerai, kaip e, tokie reikalavimai yra reikalingi tiek gyvūnams, kaip jie yra reikalingi žmonėms. Atsiprašau, Vilna kortelė. Pone Brennanai, ar sutinkate atsakyti ponios Grapinį klausimą? Gerai, gerai atsakysiu. Atsiprašau. Ačiū. Norėjau užduoti Jums klausimą, nes man labai patiko tai, ką Jūs paminėjote. Tai yra valkataujančių šunų klausimas nes tai iš tikrųjų yra pati klausimo esmė. Galbūt mūsų patirtis ir skiriasi, tačiau klausimas būtų toks. Kaip galima išspręsti valkataujančių šunų sveikatos klausimą? Kaip tai padaryti? Ar kas nors, ką nors, kaip nors gali šis pranešimas padėti? Ačiū. Prašom, pane Brennanai, E, klausimas buvo skirtas jums. Klausimas geras. Žinoma, šunys nežino, kas yra Šengeno zona ir, aišku, jie gali kirsti sieną, kaip jiems patinka, kur nėra tvorų, o taip ir yra visoje Europos Sąjungoje. Todėl svarbiausia yra dirbti kartu e, visoms šalims nes atskiros šalis galbūt gali bandyti spręsti balkadančių šunų problemą, tačiau joms nepavyks, todėl mums reikia būtinai dirbti kartu Europos lygmeniu. Tik tokiu būdu galime išspręsti šią balkadančių šunų ir jų platinamų lygų problemą. Ačiū. Toliau. Pana Kadenbach. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė ankstesnėje diskusijoje kai kurie kolegos neigė, kad ES sveikatos politika nėra svarbi. O ši diskusija rodo vis dėlto, kad iki šiol yra vykdoma suskaidyta politiką. Aš manyčiau, kad mes turėtume veikti iš vien, ar užtikrindami žmonių sveikatą, ar gyvūnų gerovę ir jų sveikatą, kadangi e, epidemijos plinta be sienų ir mes jas įveiksime, jeigu duosime bendrą europinį atsaką. Labai svarbu užtikrinti tinkamą gyvūnų laikymo praktiką ir Tai reiškia, kad reikalingi bendri įstatymai, bendros europinės nuostatos dėl to, kaip ir kada skirti vaistus, preparatus gyvūnams. Tai yra klausimas susijęs su visuomenės sveikata ir ne tik. Jis yra tiesiogiai susijęs ir su gyvūnų gerovė bei jų sveikata. Sulevkis, Notis Marijas. Ačiū pirmininkė. Tam, kad galėtume užtikrinti e, visuomenės sveikatą aukštą lygį maisto e, saugos, mums reikia taikyti prevencinės priemonės, e, kovojant su gyvūnų lygomis. Reikia daug dėmesio skirti pašarams ir taip pat siekti užtikrinti, kad žmonių sveikata nenukentėtų. Reikia taip pat e, užtikrinti, kad žmonės, kurie dirba e, srityse susijusiuose su e, gyvūnų auginimu, laikytųsi taisyklių. Mes turime užtikrinti taip pat gyvūnų gerovės standartus. Turime užtikrinti, kad būtų naudojami tinkami pašarai. Taip pat Reikia e, užtikrinti, kad e, avys iš Turkijos ir būsios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos būtų patikrintos prieš jas eksportuojant į Graikiją, nes Graikija e, nukentėjo dėl tam tikrų lygų atvejų, kai buvo eksportuojamos užkrestos avys. Ivanas Jakovčičius. Dėkoju pirmininkė. Galime uh, išvardyti ilgiausią uh, gyvūnų lygų sąrašą, uh, kurių, nuo, kurių kenkia, uh, nuo kurių uh, kenčia gyvūnai ir taip pat žmonės. Uh, karių pasiutlygė, paukščių gripas, klasikinis keulių maras. Tos lygos. Uh, kenkia gyvūnams, bet taip pat kelia grėsmę žmonių sveikatai. Šis reglamentas, apie kurį kalbame, yra geras, jis užtikrins pusiausvyrą tarp gyvūnų gerovės ir e, žmonių sveikatos. Aš tikiu, kad jis padės mums užtikrinti veiksmingesnės taisyklės e, gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai. Ir tikiu, kad komisija darys viską, kas tik įmanoma tam, kad e, taisyklės įsigaliotų, kad jos veiktų visoje Europos Sąjungoje. Ir tikiuosi, kad partneriai laikysis panašių standartų tie, iš kurių mes importuojame produktus. Kitas kalbėtojas. Žinome, kad žmonės ir gyvūnai juda vis plačiau ir kyla pavojus, kad gali pasireikšti protrūkis gyvūnų lygų klasikinis keulių maras vėl atsirado mūsų kontinente. Labai apmautu, kad ES 10 procentų sumažino lėšas skirtas e, kovoti su gyvūnų lygomis o reikėtų kaip tik dirbti kur kas aktyviau dėl globalizacijos iššūkių. Geri žodžiai visuomet yra sveikintini, tačiau mes turime ir kitaip veikti. Mes dabar skatiname intensyvų ūkininkavimą ir ignoruojame e, gyvūnų E, apsaugą, vartotojų apsaugą pagal numatomą transatlantinę partnerystę. Būtų gerai, kad žmonės įklausytų į e, mūsų susirūpinimą, o nekalbėtų vakume ir e, eikvotų mūsų laiką. Ponas Polčiakas. Dėkuoju, pirmininkė. Jeigu prezidentas Obama atsparumą antivirusiniams vaistams e, padarė vienu iš savo antrosios kadencijos prioritetų, tai ir mes turėtume aktyviau veikti šioje srityje. Labai svarbu mums suvokti šio klausimo svarbą gyvulininkystėje, taip pat kaip svarbu atsiminti tai, kai vartojame gyvūnų kilmės produktus. Iki 50 metų 130 tūkstančių tonų antibiotikų per metus bus naudojama gyvūnams gydyti. Tai yra labai rimta problema, kuri susijusi ir su gyvūnų gerovė ir e, žmonių, žmogaus teisėmis. Mes turime nepamiršti vartotojų teisių. E, vartotojai nukenčia nuo tokio plataus antibiotikų naudojimo. Ačiū. Dėkujem. Um, e... Ačiū, tarau. Kirko Rohanen. Ačiū, pirmininkė. Teisės aktas dėl gyvūnų sveikatos yra labai svarbus įstatymas, nes dabar pirmą kartą atsiranda ryšys tarp gyvūnų sveikatos ir žmonių sveikatos. Svarbu suprasti, suprasti kad lygos, kurios perdodamos iš gyvūnų žmonėms, yra svarbi grėsmė žmonių saugumui. Antibiotikus reikia naudoti atsakingai. Reikia geriau suprasti, kokie pavojai yra susijęs su antibiotikais. Aš tikiuosi, kad tai bus atsižvelgta ir e, būsimose teisės aktuose. E, paskutinis kalbėtojas čia buvo e, pagal šią procedūrą. Na, o dabar komisijos vardu, komisijos nardu Vitanis Pavilas Andriukaitis. Ačiū, pane pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, dar kartą noriu padėkoti pranešėjams, poniai Pausen ir ponas Rimovičiui, šešėliams pranešėjams už puikų nuostabų darbą. Išklausiau parlamento nuomonių atidžiai ir įvairūs keliami klausimai rodo, kad gerbiami parlamento nariai e, susidomėjo šią teisėkoros iniciatyvą. Kai kurie iš jūsų minėjote ekonominę situaciją. Komisija supranta, kokia yra ekonominė situacija, kuri e, kai kuriais atvejais kenkia gyvūnų sveikatos problemų sprendimui. E, kai kas kėlė klausimą dėl lakdančių šunų, Europos parlamentas nesnei patvirtino rezoliuciją, raginant, e, raginant šią komisiją patvirtinti taisyklės dėl šunų ir kačių registravimo ir kitų e, naminių gyvūnėlių. Sąjungos aktai yra pagrindai ir numato tam tikras taisiklas dėl gyvūnų identifikavimo ir registravimo. Numatomas tik tai konkrečios taisyklės tik tai toms rūšims, kur identifikavimo ir registracijos taisyklės egzistuoja. Tačiau e, reglamentas mato ir galimybę numatyti tolesnius detalius reikalavimus e, kitų rūšių e, gyvūnų e, identifikavimui ir registravimui, kur nėra dabar, tai dabar šiuo metu reikalavimų. E, tokių taisyklių būtinybė ateityje bus įvertinta komisijos po to, kai bus patvirtintas gyvūnų sveikatos įstatymas ir bus parengtas deleguojantis aktas. Komisija pasiryžusi spręsti gyvūnų sveikatos klausimus, e, nes jie yra, jos nuomonė, labai svarbus, kaip ir jūs tai tvirtinate. Tačiau šio reglamento E, tikslas yra e, užkrečiamos lygos, o tiesiogiai gyvūnų sveikata nereguliuojama. E, kompromisiniai sprendimai rasti per trialogus, patikslina ryšį tarp gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės ir sprendžia parlamentui rūpimus klausimus dėl gyvūnų sveikatos. Ne visada buvo lengva susitarti dėl visų šių dalykų. Nepaisant to, komisija supranta, kad gyvūnų sveikata, gyvūnų gerovė yra svarbi Europos parlamentui, todėl pateikė pareiškimą, patvirtindama savo uh, E, pasirežimą dirbti šioje srityje. Sąjunga turi e, daug teisės aktų e, skirtų įvairiems gyvūnams, broleriams, keuliams, veršiams ar įvairiai ūkininkavimo veiklai bei mokslams tyrimams. Šie teisės aktai ir toliau bus taikomi. Kai kas minėjo atsparumą kai kuriems vaistams. Tai yra labai svarbus klausimas, klausimas ir šia, jis bus visada įtrauktas į komisijos pasiūlymus dėl gyvūnų sveikatos. Tai bus e, dalis ir pasiūlymų dėl veterinarinių vaistų ir kitų dalykų. Ir komisija taip pat pateikė pareiškimą dėl to. Komisija įsipareigoja reguliariai skelbti ataskaitą dėl e, antimikrobinių e, medicinos preparatų naudojimo ES pagal duomenis, kuriuos pateikia valstybės narės. Na ir baigdamas norėčiau išreikšti vilti, kad parlamentas pritars e, susitarimui antrojų svarstymų dėl šio dokumentų. O tai e, pagri, nu, nuties kelią, kaip galima greičiau, e, šio teisės akto įgyvendinimą. Ačiū. Ačiū. E, Ačiū komisarė. Dabar suteiksime žodį dar kartą pranešėjui Selimovičiui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už jūsų išreikštą paramą ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad šitas susitarimas yra labai svarbus, nes pirmą kartą rengiant ES teisę aktą yra susijęma gyvūnų gerovė, gyvūnų sveikata ir gyventojų sveikata. Taigi mes turėsime labai gerą teisės dokumentą, kuris leis užkirsti kelią lygų plitimui, taip pat bus galima sutaupyti labai daug lėšų, jeigu mes sustabdytume lygų plitimą. Kai šitas reglamentas bus pradėtas e, taikyti, tai bus didžiulis žingsnis, didžiulis pasiekimas, naudingas ir veterinarijos sityje, naudingas mūsų vartotojams ir taip pat e, saugant mūsų aplinką Europos veterinarijos gydytojų asociacija, mm, gyvūnų apsaugos gerovės organizacijos laukia parlamento balsavimo rytoj ir tikisi, kad jūs išreikšite pritarimą šiam teisės aktui. Norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjui, komisijos atstovui, keliam komisarui, tarybai, visiems, kurie prisidėjo prie šio teisės akto rengimo. Dėkoju.